Norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie pasirašė e, šią deklaraciją. Mes ją pateikėme tik prieš vieną mėnesį ir pasiekėme labai staigę pergalę. Taigi ačiū Jums visiems. Dėkuoju panui Stevenson. Dabar pradėkime balsuoti. Pirmiausia, 2011 metų biudžetas. Antras pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. Trečias pakeitimas kas už. Prieš susilaiko priimta. Pirmasis pakeitimas kas už. Prieš. Pana Salakto. Prašau. Pone pirmininkė, mano balsavimo kortelė e, neveikia. Ir aš norėčiau dalyvauti vis dėlto šiame balsavime. Taigi, ką man daryti? Pone Salato, jūs galite dalyvauti balsavime jūs galite kreiptis į atitinkamą tarnybą ir jums bus suteikta nauja kortelė. Už plenarinės salės yra e, tarnyba, kurioje jūs galite pasimti kortelę. Taigi pirmasis pakeitimas, kas už? Prieš susilaiko priimta. Pradėkime balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Emendamento numero 5. Kia... Penktas pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Ketvirtas pakeitimas, kas už. Ketvirtas pakeitimas, kas už prieš susilaiko priimta. Dabar balsuokime dėl rezoliucijos projekto susiais pakeitimais. Pradėkime balsuoti vardiniu būdu, prašau. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Didžiąją balsų daugumą patvirtinome šį dokumento projektą. SAI pranešimas. Pradėkime balsuoti. Ponas Kasinė. Mano aparatas neveikia. Aš balsavau ranką. Gerai, sako pirmininkas, atsižvelgime į tai. Mano aparatas taip pat neveikia, bet aš balsavau už. Taip pat pažymėkite. Gerai, sako pirmininkas, dabar balsuokime dėl Zaifi pranešimų, dėl supaprastinta procedūra, pradėkime balsuoti vardiniu būdu. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Didžiąją balsų daugumą patvirtinta. Sveikiname ponę Saivį. Dabar ponios Nedelčeva pranešimas. Čia taip pat e, balsuosime pagal supaprastintą procedūrą. Balsuokime, kas už. Prašau. Norėčiau paminėti, pasakyti, kad paskutinio varginio balsavimo metu mano balsavimo aparatas neveikia. Ačiū. Mes taip pat pasižymėsime ir šį, šią pastabą ir atsiūsime jums techninį darbuotoją. Taigi balsuokime dėl ponios Nedelčeva pranešimo, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Sveikiname ponę Nedelčiavą. Toliau ponios Palėdėlį pranešimas. Pradėkime balsuoti, kas už, prieš, susilaiko. Priimta sveikiname ir ponę Palėdėlį. Ponios Lichtenberger pranešimas, kas už, prieš, susilaiko. Priimta, sveikiname ponę Lichtenberger. Pono Beli pranešimas, Pone Belėt, prašau, suteikiu Jums žodį. Nenorite kalbėti? Klausė pirmininkas. Mėly kolegos, tiesiog norėčiau paminėti, jog man atrodo, jog Europos parlamentas šiandien duoda labai svarbų signalą mes kalbame apie dviejopos sistemos ateitį, apie komercinius ir visuomeninius transliuotojus. Mėly kolegos, tie, kurie prieš vienerius metus dar manėte, kad Europos parlamentas negali susitarti dėl teksto dviejopos sistemos ateičiai, klydo. Mano kolegos. Aš norėčiau padėkoti ir savo kolegiams, ypač Doris Pak, kuri inicijavo šią iniciatyvą. Ačiū. Grazie, onorevole Belet. Dėkoju ponui Bilet. Kas už? Atsiprašau, sako pirmininkas. Dar 22 punktas. Balsuokime dėl jo. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. 35. Dvi dalys. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis. Kas už, prieš, susilaiko, priimta visas e, rezoliucijos, visas projektas, dokumento projektas, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti, balsavimas baigtas. Didžiaja balsų dauguma patvirtinta, sveikiname poną Bilet. Toliau rezoliucija 1325, saugum, Jungtinių tautų saugumo tarybos rezoliucija. Antrasis pakeitimas, kas už, prieš susilaiko, atmesta. Penktasis vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Aštuntas paragrafas, balsavimas atskirai, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Trečias pakeitimas, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. Penktas pakeitimas. Pradėkime balsuoti partiniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Šeštasis pakeitimas kas už. Prieš. Susilaiko. Atmesta. Pirmas pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuosime dėl viso projekto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Dabar balsuosime dėl rezoliucijos dėl padėties bitininkystės sektoriuje. 146 pakeitimai yra identiški, kas už, prieš, susilaiko, priimta. antras ir ketvirtas, penktas pakeitimai, penktas dvi dalis, pirma dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antra dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Dabar antroji dalis, dar kartą pasitikrinkime vardinių būdų. Balsavimas baigtas. Atmesta.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 prieš susilaiko priimta. 18 paragrafas, dvi dalys, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. B konstatuojama dalis, dvi dalys, pirma dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. D konstatuojama dalis, pirma dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Trečiasis pakeitimas. Pradėkime balsuoti. Votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas e, pakeitimas, vardinis balsavimas, pradėjome balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar balsuojame dėl viso dokumento projekto, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Sveikiname komitetą, kompetitingą komitetą, kuris pateikė šį rezoliucijos projektą. Dabar balsuosime dėl Babinska pranešimo dėl naujosios Europos strategi ekonomikos e, energijos strategijos. Penktasis paragrafas. E, dabar ponas Svoboda, 32 paragrafas. Ponas Svoboda, jūs norite žodžio. Voted, uh, this... Ačiū pirmininkė Šią savaitę mes balsavome dėl RAPKO pranešimo, buvo pasiektas kompromisas dėl anglių kasyklų. E, nepatinka jums tai ar patinka, yra priimtas sąžiningas teismo, e, parlamento atsiprašau sprendimas. Jeigu mes dabar balsuotumėm skirtingai, komisija tą nelabai teigiamai vertintų. Taigi aš siūlyčiau įtraukti tokius žodžius, e, kad visas, kad tai turėtų būti suderinta su. Uh, pono Rapkai pranešimo formuluoti. Jeigu mes tą pačią savaitę tvirtiname keletą pranešimų, turėtumėm sudarinti nuostatas. Objektano. Ar yra parlamento narių, kurie pasisako prieš šį žodinį pakeitimą? Ar yra 40 tokių narių? Prašau, kolega. Norėčiau pasakyti, kad pranešėjos pakeitimas yra pakankamai subalansuotas. Jis yra pakankamai geras ir e, užtikrina pakankamą e, sanglaudą, tvarumą ir be to yra kalbam, čia taip pat kalbama ir apie akmens anglį ir jos e, gavybą ES, todėl nėra jokių priežasčių panaikinti šį balansą. Dėl to kreipiuosi jūs e, prašydamas atmesti e, ar balsuoti prieš tokį žodinį pakeitimą. Pirmininkas. Mums nereikia čia dabar organizuoti diskusijų, kolegos. Pone Svoboda, jūs pateikėte žodinį pakeitimą, viskas yra teisinga. Ar yra parlamento narių, kurie pasisako prieš šį žodinį pakeitimą? Mi pare che ci siano 40 deputati che. Gerai, man atrodo 40 narių susidarė, kurie pasisako prieš šį pakeitimą, todėl mm, jis atmetamas. Pirmasis pakeitimas, kas už? Prieš. Susilaiko. Pasitikrinkime, pradėkime balsuoti. La votazione è chiusa. Balsavimas baigtas. Šis pakeitimas buvo atmestas. 32 paragrafas. Kas už? Prieš susilaiko atmesta. Dabar vardinis balsavimas dėl 25 paragrafo, atsiprašau, 52. Kas už, Prašau, vardinis balsavimas baigtas. Atmesta. 56 paragrafas. Dvi dalys. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. 63 paragrafas, vardinis balsavimas, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 68 paragrafas, dvi dalys, pirma dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis kas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 paragrafas, pirmoji dalis kas už, Atsiprašau, sako pirmininkas, čia įsivėlė klaida. 69 paragrafas. Balsavimas atskirai. Ne, vis dėlto kartu bendras balsavimas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 70 paragrafas. Pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko, priimta. 73 paragrafas, pirmoji dalis, kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. 79 kas už, pirmoji dalis kas prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. 88 paragrafas, pirmoji dalis kas už, prieš susilaiko priimta, antroji dalis kas už, prieš susilaiko priimta. Pradėkime balsuoti dėl 88 dalies, kas už. Ne, balsavimas baigtas. Priimta. Didžiaja balsų dauguma. Trečias ir ketvirtas pakeitimai, kas už. Prieš susilaiko. Pasitikrinkime, pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta. Dabar balsuojame dėl viso rezoliucijos projektų. Vardinis balsavimas. Pradėkime balsuoti. Balsavimas baigtas. Patvirtinta didžiaja balsų daugumas. Veikiname ponę Kalaską Bubinską. Na, o dabar balsuosime dėl pasirinkimo Kankūno konferencijai. Pradedame balsuoti. 14 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Priimta. Šeštas paragrafas, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikė, priimta. Antras pakeitimas, dvi dalis, pirmoji dalis, kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji, kas už, prieš, susilaikė priimta. Balsuojame dėl antrosios dalies. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, 15. Prašau aiškiai pakelti rankas, kas už, kas prieš, susilaikę. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. 16. Kas už? Prieš? Susilaikę? Taip pat turime patikrinti, pradedame balsuoti elektroniniu būdu. Labai lietai dirba sistema. Provato. Emendamento 3 a favore. Priimta. Trečiasis pakeitimas. Kas už? Prieš? Susilaikė. atrodo atmesta. 17 kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Balsuojame dėl 17 pakeitimo kas už. Atsiprašau, <laughs> elektroninių. La votazione chiusa. Respinto. Atmesta. Aštuntas, pake... aštuonioliktas pakeitimas. Pradedame balsuoti vardiniu būdu. Balsavimas baigtas. Priimta. 19. Kas už? Prieš. Susilaikė priimta. Ketvirtas. Kas už? Patikrinsime dar kartą 19 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Ketvirtas pakeitimas kas už. Prieš. Susil... Taip pat patikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 15 dalis, kas už. 15 kas už, kas prieš susilaikė atmesta. Penktas pakeitimas kas už. E, atsiprašau, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Antroji dalis. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 20 pakeitimas. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta.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 prieš susilaikė priimta. Antroji dalis kas už, prieš susilaikė priimta. 29 pakeitimas kas už, prieš susilaikė priimta. 23 pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė priimta, antroji dalis kas už, prieš, susilaikė, balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. Septintas pakeitimas pirmoji dalis kas už, prieš, susilaikė atmesta, antroji dalis atkrenta, 21 pakeitimas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dvidešimt antras pakeitimas, vėl vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. priimta. 23. Kas už? Prieš susilaikė. Manau, kad atmesta. Aštuntas pakeitimas. Gerai, patikrinsime 23 pakeitimą. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. atmesta vieno balso persvara. To negalėjo pastebėti ir pirmininkas. Aštuntas pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 24, kas už, prieš, susilaikė, priimta. 25. Kas už? Prieš susilaikė. Patikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. 26. Kas už? Prieš susilaikė. Atmesta. 9. Kas už? prieš susilaikė priimta, 10 kas už, prieš susilaikė priimta, 28 pirmoji dalis kas už, prieš susilaikė priimta, antroji kas už, prieš patikrinsime. Pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. 11 kas už, prieš susilaikė atmesta, šeštas kas už, prieš susilaikė, atrodo priimta, patikrinsime, pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. šį kartą teisingai atspėjau, taigi atkrenta šis pakeitimas 27. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 31. Kas už? Prieš susilaikė priimta. 12. Kas už? Prieš susilaikė atmesta. 74. Kas už? Prieš susilaikė atmesta susilaikė priimta. 13. Kas už? Kas už 13? Prieš? Susilaikė. Atmesta. 30. Kas už? Prieš? Susilaikė. Atmesta. Gerai. Patikrinsime. Balsuojame dėl 30 pakeitimo. Balsavimas baigtas. priimta. Dabar balsuosime dėl viso rezoliucijos projekto, kas už, prieš, patikrinsime. Pradedame balsuoti. La votazione chiusa. Balsavimas baigtas. Ši rezoliucija patvirtinta, sveikiname autorius. Toliau į pietus, pietų Sahara. Balsuokime kartu su pasiūlymu dėl bendros rezoliucijos, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Sveikiname. Toliau Ukraina. Perikime prie rezoliucijos dėl Ukrainos. Ketvirtas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Ponas Galer siūlo žodinį pakeitimą. Ar jūs norite jį dabar pristatyti? Prašom. Taip, dėkoju, ponė pirmininkė. kai kas pasikeitė po to, kai mes parengėme šią rezoliuciją. Tuo metu, kai mes rengėme rezoliuciją, e, Ukraina dar nebuvo paskirta 2013 e, metams pirmininkauti SBO, dabar ji yra priskirta, todėl siūlyčiau tokį pakeitimą. Perskaitysiu jį angliškai. Bring the legislation on media freedom in line with OSCE standards. This part remains. E, ragina Ukrainos vyriausybę pat remtis ABCD standartai, ši dalis išlieka nepasikeitusi. Uh, Ir taip pat mes siūlome išbraukti e, žodį kandidatūra išlikusios sakinio dalies. Pirmininkas, ar kas nors prieštarautų tam, kad yra pristatytas šis pakeitimas žodžiu? Ne? Kągi, tuomet balsuokime dėl šio žodinio pakeitimo skirto aštuntam punktui, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Toliau trečias pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Atmesta, atsiprašau, pirmininkas. Toliau septintas pakeitimas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Balsuokime elektroniniu būdu, balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Atmesta. Toliau pirmasis pakeitimas. Vardinis balsavimas. Balsavimas prasideda. Baigiame balsuoti. Pritarta. Didžiaja balsų dauguma. Toliau penktasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Aštuntas pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Atmesta. Antras pakeitimas. Kas už? Kas prieš? kas susilaiko, pritarta. Devintasis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Šeštas pakeitimas, kas už. Kas už šeštąjį pakeitimą? Pakelkite rankas, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime elektroniniu būdu. Šeštas pakeitimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos teksto, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Bendroji rezoliucija patvirtinta. Sveikinu. Toliau. Žado. Pranešimas dėl tarptautinės priekybos politikos. Pirmas ir antras pakeitimas buvo atsiimtas. Pirmas punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta antrasis punktas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečias paragrafas, kas už. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti dėl antrosios dalies. Baigiame balsuoti. Kągi, antroji dalis atmesta. Toliau aštuntas paragrafas, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dešimtas paragrafas, šešioliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dvidešimtas paragrafas, pirmoji dalis. O vis dėlto patikrinkime elektroniniu būdu balsavimas prasideda dėl 16 paragrafų. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dabar 20 paragrafas, pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko pritarta? Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Kągi atmesta. 22 punktas žaliųjų frakcija siūlo žodinį pakeitimą. Prego. Monsieur le Président, euh, nous proposons de changer la fin euh, du. Pone pirmininkė, Mes siūlytumėme, kad reiktų pakeisti 22 pakeitimo paskutinę dalį. Tada, sakytume, taip. Reikalaujama pateikti informaciją apie Europos kreditų institucijas tam, kad būtų sumažintas neigiamas poveikis klimatui. Ar kas nors prieštarautų šiam žodiniui pakeitimui? Ne? Atrodo, kad ne. Taigi balsuokime dėl jo. Ant 22 paragrafas kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 24 punktas. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 30 punktas. Kas už?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 atmesta. 34 paragrafas kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 35 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 38 vartinis balsavimas. Prašom. Pradedame balsuoti dėl 38. Baigiame balsuoti. Dėl 38. 35. Čia statų una richiesta sul 35. Buvo paprašyta balsuoti dėl 35, taigi dabar balsavome dėl 35, sako pirmininkas. Ir balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 38. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 39. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis. Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Pritarta. Antroji dalis. Kas už? Kas prieš? Patikrinkime elektroniniu būdu. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Atmesta. 48. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 49. Kas už, kas prieš, kas susilaiko. Tikriausiai patvirtinta, bet patikrinkime elektroniniu būdu dėl 49. Balsuojame dabar. Baigiame balsuoti. Atmesta. 50 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 51 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 53 balsavimas dalimis, pirmoji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 56 kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 58. Kas už, pirmoji dalis, kas už, prieš, antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 63. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 65. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 71. Balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko pritarta, antroji dalis, kas už. Balsavimas vardinis, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Antroji dalis atmesta. Trečioji dalis. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Vienuoliktas, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Tryliktas, kas už, Ar norėtumėte balsuoti dėl 11 pakeitimo, jeigu tai balsavimas prasideda? Baigiame balsuoti. Atmesta. 13. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 14. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. 15. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Be konstatuojamoji dalis, balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. C. Konstatuojamoji dalis, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. D. Kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta Atmesta. H. Konstituojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Dabar balsuokime dėl viso rezoliucijos teksto. Vardinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Didžiaja balsų dauguma patvirtinta. Sveikinu pranešėją. Toliau einame prie pranešėdės ir pranešimo. Antras paragrafas, balsavimas dalimis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta trečioji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. Trečias paragrafas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Ketvirtas paragrafas, vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dvidešimtas. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko. Patikrinkime. Elektroniniu būdu pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 25. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. 32 paragrafas. Kolega Desir pasiūlė pakeitimą žodžių, prašom. Merci, monsieur le président. C'est un changement. Dėkoju, ponė pirmininkė. Čia siūlome pakeisti 32 punkto pradžią. Aš jau tą aptariau su šešėliniais pranešėjais pirmasis žodis turėtų skambėti taip, paskaisiu angliškai. Elaboration of an international convention et le reste du paragraphe sans changement. Je vous remercie. Siūlome, kad komisija vertintų tarptautinius sustarimus, o toliau tekstas lieka nepakis, nepakitęs. Nėra kolegų, kurie prieštarautų šiam žodiniam pakeitimui, taigi galime dėl jo balsuoti. Taigi 32 paragrafas sudės ir žodžių pakeitimų, kas už, kas prieš, kas susilaiko, pritarta. 34 vardinis balsavimas, pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Pritarta. Dekonstituojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. L konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. O konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko pritarta. Antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. V konstatuojamoji dalis, pirmoji dalis, kas už kas prieš, kas susilaiko, pritarta antroji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko, atmesta. X konstatuojamoji dalis, kas už, kas prieš, kas susilaiko atmesta. Dabar balsuokime dėl viso teksto. Vartinis balsavimas. Pradedame balsuoti. Baigiame balsuoti. Didžioji balsų dauguma už. Nuoširdžiai sveikiname kolegą Desir. Na ir galiausiai paskutinė rezoliucija dėl konkurencijos taisyklių. Kas už šią rezoliuciją? Kas prieš? Kolegos, prašom. Alfano. Aš norėjau balsuoti dėl šio galutinio rezoliucijos teksto, bet ne, neveikia mano aparatas. Taigi jūsų balsą užskaitysime. Balsuokime už šią rezoliuciją. Kas už? Taigi skalbiu, kad didžiaja balsų daugumą tvirtiname šią rezoliuciją. Visiems linkiu gero apetito. O dabar galime pereiti prie balsavimo paaiškinimo. Beh, perfetto.